bus dar reikšmingesni. Dėl to tikimės, kad Europos komisija įvertins situaciją po rinkimų Bulgarijoje. Ačiū. Dar vienas kalbėtojas. Tai buvo paskutinis kalbėtojas ponta, e, vienos minties pasisakymų. Klausimų. Dabar kitas darbo atvarkės punktas, ten dedafilės pranešimas dėl vartotojų politikos. Ir Pone Trientė Filidės suteikiu žodį keturioms minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Yra visiems žinoma, kad Europos komisija sveikatos apsaugos ir vartotojų teisų generaliniam direktorate patvirtino naują dokumentą dėl ES vartotojų strategijos ir Europos parlamentas parengė pranešimą savo iniciatyva, e, kad kurioje jis bando apžvelgti ar sureaguoti į šį naują dokumentą. Mano, koleg, mano frakcijos kolegė perėmė šį darbą, tačiau dėje dėl sveikatos aplinkybių ji e, negalėjo tęsti darbo ir aš e, tesiu jos darbą, tol norėčiau padėkoti poniai Evai Brit už jos nuveiktą darbą ir tikiuosi, kad jos veikata greitai pasitaisys. Taigi nuomonės referentė, o kartu ir aš siekiame to, kad būtų kovojama su e, ankstesnės sistemos trūkumais ir kad būtų užtikrinta gera vartotojų apsauga. E, Atsižvelgdami į naują teisės aktą mes e, bandome e, atkreipti dėmesį į tai, su kokiais sunkumais susiduria e, darbuotojai, kurie yra nauji darbo rinkoje ir su kokiais sunkumais susiduria įmonės. Mes siekiame, kad būtų užtikrintos vartotojų teisės, taip pat elektroninėje rinkoje, kad būtų geriau naudojami e, alternatyvus ginčių sprendimo būdai ir kad tokiu būdu būtų užtikrinta vartotojų apsauga, o ypač labiausiai pažeidžiamų vartotojų grupių apsauga, kad vartotojai turėtų geresnį, e, geresnę prieigą prie socialinių paslaugų, e, kad jie būtų apsaugomi nuo nuodingų e, medžiagų, pavyzdžiui, antibiotikų mėsoje, parabenų kosmetikos gaminiuose. E, ir Taip pat siekiame vaikų apsaugos nuo neigiamos reklamos įtakos. Žinau, kad kitos frakcijos e, turi kitą nuomonę. Buvo e, pateikta 180 pakeitimų, kuriuose siūlomi įvairūs problemų sprendimo būdai. Aš bandžiau savo pranešime apžvelgti įvairias skirtingas nuomonės, e, neiškraipydamas jų ir pasiekiau 16, 16 kompromisinių pakeitimų ir manau, kad šio, šį pranešimą bus galima patvirtinti, nes komitetas patvirtino jį vienbalsiai e, dešimčiai narių susilaikius. Ir žinau, kad šis pranešimas e, netenkina visų parlamento frakcijų, tačiau mes turime užtikrinti vartotojų apsaugos strategiją ir e, šiame pranešime nebuvo atkreiptas dėmesys į socialinę Europą, tačiau visos frakcijos e, atkreipė dėmesį į e, kancerogeninių medžiagų vartojimą ir į reklamos įtaką vaikams. E, taigi mes su įvairių frakcijų atstovais dar kartą aptarėme pranešimą ir galiausiai visų frakcijų atstovai e, pasisakė, kad jie bus e, pasirengę rytoj balsuoti už šį pranešimą, nes dabar jame puikiai atsispindi vartotojų problemos vidaus rinkoje. Taip pat kalbama apie krizės pasiekmes pažeidžiamiausiams grupėms, taip pat atkreipiamas dėmesys į tam tikrų produktų kenksmingumą, apie CO2 emisijas taisyklės ir vartotojų apsaugą nuo tam tikrų ekologinių veiksnių. E, taip pat yra kalbama apie vaikų apsaugą nuo neigiamos reklamos įtakos ir taip pat yra kalbama apie. E, maisto produktų švaistimą. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų darbą ir už tai, kad mums pavyko pasiekti šio kompromisinio teksto varianto. Ir tikiuosi, kad rytoj visos frakcijos ir visi parlamento nariai balsuos už šį pranešimą. Dėkoju, e, ponė pranešėjau, dabar spontaniški pasisakymai, ponas Mesaros. Kur <clears throat> helyesen teszi a jelentés a fogyasztót az európai belső piaci. Labai svarbu, kad vartotojas būtų mūsų veiklos centrinis objektas. Reikalinga užtikrinti prekių judėjimą, paslaugų judėjimą ir asmenų judėjimą, tai yra esminės teisės. Tačiau Europa vis tiek dar yra susiskaldžiusi šiuo klausimu ir mes turime paremti komisijos pastangas, kad būtų realiai kad realiai situacija pasikeistų nuo 2012 metų, būtų užtikrinama vartotojų apsauga visose valstybėse per valstybių sienas. E, kalba eina apie vartotojų informavimą. Labai svarbu, kad tos informacijos jie gautų pakankamai, kad būtų atliekami įvairūs tyrimai ir kad veiktų vartotojų apsaugos organizacijos. Nes jeigu tik įmanoma, visuomet bus vartotojų teisėmis piknaudžiaujama. Ir aš norėčiau paminėti produktų tyrimus, bandymus, kurie buvo atlikti pavasarį. Yra dalis gamintojų, kurie vartotojų nelaiko svarbiais žmonėmis, jiems jie visiškai e, ignoruoja jų poreikius. Ir norėčiau padėkoti komisijai už in iniciatyvą. Pone Nedėlėva, ačiū, ponė pirmininkė. Vartotojų teisės tapo piliečių teisėmis, kalbant apie prekių asmenų judėjimą. Labai svarbu, kad vartotojų teisės būtų vienodai ginamos visur. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į jaunimą kaip vartotojus. Žmonės vis greičiau, vis jaunesni tampa vartotojais. Yra labai daug novatoriškų vartotojų grupių. Ir jie labai greitai įjunka į tokius dalykus kaip internetinė priekyba. Labai svarbu šviesti vartotojus apie jų teisės, netgi vidurinėse mokyklose, tam, kad sukurtumėme naują atsakingesnę vartotojų teisę, žinančią apie savo teisės. Taip pat neturime pamiršti ir kitų kartų, šviesti ir mokyti žmonės apie vartotojų teisės apskritai. Tai yra vienintelis būdas, kaip būtų galima pagerinti vartotojų teisų padėtį. Nes nesvarbu, jeigu bus ir šimtas direktyvų, jeigu žmonės ne, nežinos, kaip jomis naudotis, jos neduos jokių e, rezultatų. Ačiū, ponas Harbor. Ačiū, ponė pirmininkė kaip komiteto pirmininkas. Ir taip pat savo frakcijos vardu aš norėčiau šiltai pasveikinti šį pranešimą. Padėkoti ponui Triumfadilis už tai, kad puikiai dirbo ir tęsė Svensson darbą. Gaila, kad toks ambicingas ir platus pranešimas turėjo būti parengtas gan e, greitai ir šiandien diskusijos dėja nėra pilna vertės šiuo klausimu, tačiau aš vis tiek manau, kad tai yra puikus kreipimasis į komisarą dalį, kurį šiandieną čia ir sveikinu salėje. Uh, ambicingai siekti tikslų, vykdyti vartotojų strategiją, gyvendyti vartotojų strategiją. Šį pranešimą užsakė komitetų koordinatoriai tam, kad prisidėtumėme prie šio proceso. Ir akivaizdu skaitant šį pranešimą, kad šiuo metu situacija yra labai nevienoda. Yra klausimų, kurie aktualūs pono Barnie direktoratui, taip pat pono Tajani direktoratui ir ponios Reding direktoratui ir taip pat ekonominių pinigų reikalų klausimų čia yra, taigi sveikinu šį pranešimą, aš manau, kad jums tenka nemenkas uždavinys, komisarė dalį, ir aš tikiuosi, kad jūs tinkamai pasidomėsite šią temą ir parengsite daug apriepiančią politiką, kuri parengs mums tinkamą pagrindą siekiant sąmoninti vartotojus gerai apginti ir apsaugoti, kad jie būtų vieningos rinkos pagrindas. Ačiū. You, Dėkoju, ponė Haba. Pone Figureido. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Evai Britsvesinson ir um, kolegai Kirjakos Trientafilidis už jų nuveiktą darbą dėl naujosios ES vartotojų strategijos. E, labai svarbu kreipti didelį dėmesį į vartotojų problemas, ypač labiausiai pažeidžiamų vartotojų problemas ir ypač šiuo metu, kai vyrauja e, ekonominė ir socialinė krizė įvairiose valstybėse narėse be įvairių švietimo kampanijų, būtų labai svarbu e, vykdyti e, įvairių produktų bandymus, testavimus. E, tikrinimus. E, būtų labai svarbu, kad e, pensininkai, moteris, migrantai turėtų pakankamai pinigų, kad galėtų leisti nusipirkti pilnaverčius maisto produktus ir taip pat galėtų naudotis energetikos bei e, sveikatos apsaugos sektorių paslaugomis, kad būtų užtikrintas jų e, pilnavertis gyvenimas. Dėkuoju toliau, pane Basesku. Ačiū, Pone pirmininkė, aš taip pat noriu pasidžiaugti komisijos iniciatyvą dėl vartotojų apsaugos darbo atvarkės. Būtina sukurti e, teisinį pagrindą ES, užtikrinant tinkamą apsaugą visiems piliečiams. Turime kovoti taip pat su klaidinančia reklama. Norėčiau pasakyti, kad e, Rumunijos vartotojų apsaugos institucija pradėjo projektą, siekiant pakeisti teisės aktus šioje srityje, kad geriau būtų saugomi vartotojų interesai. Turime taip pat užsiimti informavimo, švietimo kampanijomis. Pavyzdžiui, Rumunijoje yra e, rengiamas, e, rengiamas e, metinis konkursas vartotojų apsaugai skirtas, kurį organizuoja uh, vartotojų apsaugos organizacija ir švietimo ministerija. Dabar jau devintieji metai, kai rengiamas toks konkursas. Tai yra konkursas mokiniams ir studentams nuo 6 iki 18 metų, siekiant, siekiant juos na, šviesti šią srityje. Dėkoju toliau ponas Repaus. Kadangi aš esu šešėlinis pranešėjas, taip pat norėčiau pasakyti, kad šį pranešimą vertinu teigiamai, tačiau stebiuosi, e, kaip abejingai dauguma parlamentarų reaguoja į paprastų piliečių gyvenimą mes šventinėse kalbose nuolat akcentuojame tai, kad vidaus rinkos pagrindas yra piliečiai, tačiau iš tiesų mes bandome apsaugoti įmonės ir ekonomikos augimą, o vartotojų apsauga yra labai ambicingas tikslas e, ir mes turime nepamiršti tokių pažeidžiamų grupių kaip vaikai ir senyvo amžiaus gyventojai. E, labai gerai, kad mes kalbame apie vaikų apsaugą nuo reklamos e, nuo neigiamo reklamos poveikio ir iš tiesų reklama daro ypatingą įtaką vaikų socialiniam elgesiui, jų rengimosi būdui ir įvairiems žaislams. Ir tai greitai parodo, ar šeima turi pakankamai lėšų, kad galėtų tą sauliaisti. Todėl aš norėčiau, e, kad ir įmonė susimastytų apie tai, kas yra socialinė Europa. Dėkoju ir paskutinis kalbėtojas dėl šio klausimo bus ponia. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, šis pranešimas dėl naujos e, vartotojų politikos, dėl kurio mes rytoj balsuosime, e, paliečia labai svarbes sąlygas, svarbius uždavinius, kuriuos turėtų atlikti Europos komisija siekdama užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą. Geresnis vartotojų informavimas, e, produktų kontrolė, e, tam tikrų teisės principų įgyvendinimas, e, informacija apie vartotojų teises, tai yra esminiai prioritetai tų žmonių ir institucijų, kurios dirba teisė, kurios rytyje manau, kad da, būtent dabar yra tinkamas laikas pamastyti apie tai, koks informacijos kiekis e, iš tiesų yra svarbus vartotojui ir kaip e, e būtų galima pagerinti tą informavimą, e, nedidinant e, finansinės naštos įmonėms. E, labai svarbu, kad įmonės e, ir paslaugų tiekiai ir politikai elgtųsi atsakingai vartotojų atžvilgių. Dėkoju, o dabar sutiksiu žodį komisarui daly. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Atsiprašau dėl savo balso. E, noriu padėkoti parlamentui, Himko komitetui ir ypač pranešėjai, pranešėjai ponui Triantafilidės ir ankstesniam pranešėjui už pranešimą apie naują strategiją vartotojų politikai. Aš suprantu, kad pranešimas iš esmės yra įvairių kompromisų e, eilė ir galbūt ne visiškai sprendžia visas problemas, kurios jums atrodo labai svarbios. Tai pasakęs turiu pasakyti, kad galutinis jūsų darbo rezultatas yra puikus e, postumis komisijos darbui. Čia yra svarbus elementai siekiant e, apsaugoti Europos vartotojų interesus. Ypač labai džiaugiuosi visapusiško požiūrį į vartotojų politiką įkūnintą pranešime. E, sėkminga vartotojų politika nebus susijusi tik tai su teisės aktais. Tai turi būti daugia lypė politika. Ir pranešimas tinkamai pabrėžia vartotojus saugumą, tiek kalbant apie produktus ir maistą. E, reikia suteikti galės vartotojams jos šviesti ir informuoti. Tinkamai pabrėžiamas poreikis sukurti tokią vartotojų politiką, kuri prisidėtų prie augimo ir inovacijų mažmeninėje prekyboje, ypač skaitmeninėje rinkoje. Čia kalbama apie esamų vartotojų teisės aktų peržiūrių susijusią su nesažininga praktika ir klaidinančia reklama ir e, žalų atlyginimų, skaitant e, alternatyvius ginčių sprendimų būdus. Čia reikalaujama užtikrinti veiksmingą esamo teisės aktų įgyvendinimą ir pabrėžiami kai kurie platus klausimai, kaip tvarus vartojimas, pažeidžiami vartotojai ir prieinamumas. Sektorinių požiūrį teisingai pabrėžiamas, pabrėžiamas finansinės paslaugos, energetika ir skaitinė rinka. Palyginti su ankstesniu pranešimu, pavyzdžiui, Greg Head, Aries ir. Er Čelmos pranešimais ir e, tolesnių e, pranešimų, kuris bus skirtas pažeidžiamas vartotojams. Visi jie yra komisijai įkvėpimo šaltinis, e, toliau plėtojant vartotojų politiką. Keletą žodžių pasakysiu apie komisijos ketinimus. Vicepirmininkė Reding ir aš numatome pateikti darbo tarkė kitų metų pirmąją pusėje. Ši vartotojų darbo tarkė bus strateginė vizija ateinančiai ateičiai numatant gairias nuo 12 ir dabartinės komisijos termino pabaigos. Mes numatome parengti ambicingą tekstą su konkrečiamis priemonėmis, kad vartotojai būtų bendros rinkos centre, kas pabrėžima ir jūsų pranešime. Svarbiausias principas bus suteikti galių vartotojams plačiausia to žodžio prasme. Tų teisų suteikimas yra vartotojų aktyvus dalyvavimas rinkoje. Mes įtrauksime E, vartoti klausimus į komisarės Reding ir mano portfelį ir taip pat į kitų komisaro atsakomybės rytis, pavyzdžiui, finansų paslaugas, e, energetiką, transportą, e, skaitmeninės paslaugas. Taip bus patenkinamas reikalavimas taikyti visapusišką požiūrį į vartotojų politiką. Vartotojų darbo tvarkė taip pat turėtų atsižvelgti ir kylančius iššūkius vartotojų politikos rytyje. Mes turime E, skatinti tvarius vartojimo modelius, e, spręsti senėjančios visuomenės e, problemas, skaitmeninius klausimus, elektroninę komerciją ir taip pat socialinę įtrauką. Vėlgi, visą tai atitinka jūsų pranešimo akcentus. Mūsų darbo tarkė taip pat sieks pasiremti jau pasiektą pažangą, realizuojant Europos teisės, kurios teisės saugos erdvę ir sustiprinti teisėjų, teisininkų vaidmenį ir, ta prasme, vartotojų darbo tvarkė bus pagrįsta partnerystėmis, siekiant su, sutelkti išteklius, siekiant padaryti daugiau, turint mažiau ir įtraukti įvairias suinteresuotas pusės. Tai yra partnerystė su valstybėmis narėmis, su tarpininkais, vartotojų organizatoriais, žiniasklaida, verslu ir tarptautiniu mastu dirbant e, produktų saugos srityje. Mes jau panaudojame e, tam tikrus e, tinklus, vartotojų organizacijas ir 12 metų pradžioje renksime klausimus, galbūt su Imko komiteto pagalba. Diskusijos vyksta dėl klausimų organizavimo. Mes rengiamės reaguoti parlamento prašymus parengti pranešimą apie vartotojų e, interesų integravimą į visus e, vartotojų politikos aspektus. Tai bus parengta 12 metais. Ir pagaliau noriu pasakyti, kad komisija praėjusią savaitę patvirtino pasiūlymą dėl 13-20 metų vartotojų programos, o finansinė programa taip pat bus e, atsižvelgs į vartotojų programą nuo 14 metų. Siūlomos programa pasirems keturiais aspektais Ir man labai malonu pabrėžti, kad tie keturi tikslai atitinka jūsų pranešimo rekomendacijas. Vartotojų saugumas, e, kai kalbam produktus, maistą ir paslaugas, vartotojams, vartotojams teikiama informacija ir priemonės, kad jie suprastų uh, e, tos problemas, tolesnis vartotojų teisų stiprinimas ir žalos atlyginimas ir pagaliau uh, vartotojų teisų įgyvendinimas. Labai ačiū. Ačiū komisarui. Mėly kolegos, diskusijos dėl vartotojų politikos baigiamos, balsuosime rytoj 12 valandą. Tas darbo tvarkės punktas yra.